Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Kolegos, padedame mūsų posėdį. Norėčiau visų pirma visiems priminti, kad yra ir vertimas iš suomių kalbos. Galite pasisakyti suomių kalbą, bet nėra vertimo į suomių kalbą. Ir iš karto žodį sutikiu Pavo Vairinen, Deve komiteto vicepirmininkui Ženginiam žodžiai, prašau žodis jums. Thank you, Mr. Lavija. Ačiū, ponė Lavija. Labadiena, kolegos aplinkosaugos, žemės ūkio ir vystamojo komitetų. E, e Sveikinusiu taip pat su ponė Augustinį iš pasaulio e, žemės ūkio ir maisto produktų organizacijos. Taip pat noriu pasisveikinti su visais, kurie domisi šiuo renginiu. Noriu visų pirma atsiprašyti vystamojo komiteto pirmininkės Linos Makavan vardu. Jie apgailestavo, kad negalėjo ateiti į šiandienos renginį. Klimato kaita vyksta, turi keistis ir žemės ūkio ir maisto sektoriai. Tai, tai yra šiand, šių metų pasaulinės maisto dienos tema. Uh, Šiandien kalbame apie tai, kaip turėtų plėtotis žemės ūkis ir maisto sektorius, kad atremtume globalinius iššūkius ir atsispirtume pokyčiams. Kaip žinome, daugiau nei 800 milijonų žmonių pasaulyje nuolatos patiria alkį. Tartautinė bendryje yra įsipareigojusi iki 2030-ųjų e, panaikinti šį reiškinį. Tačiau dar reikia daug nuveikti, kad pasiektume tą tikslą ir išnaikintume badavimą. Visų pirma, reikės didesnių derlių, kad išmaitintume didėjantį pasaulio gyventojų skaičių. Draugė su ekspertais uh, konstatuojame, kad e, geriausia tai padaryti būtų taikant tvarius metodus, ne industrializuojant žemės ūkį tarptautiniu mastu, kaip yra nutikę daugelįje pasaulio regionų per pastarosius dešimtmečius, bet vietoj to didinant nedidelio, e, nedidelių ūkių našumą, kurie jau dabar pagamina 70 procentų pasaulio maisto produktų, e, tačiau nedideliais kiekiais potencialas e, čia slypi didelis, jei atsižvelgtume į mažų ūkių poreikius ir jeigu užtikrintume prieigą prie vandens ir e, žemių ir kai kuriuose šalise. Tai yra aktualu, jeigu kuriuose šalise, kur tai yra aktualu, užtikrintume fizinį ūkininkų saugumą. Ūkininkavimo metodus reikia pritaikyti prie klimato kaitos iššūkio besivystančiose šalise smulkiems ūkininkams taip pat reikia atverti galimybės. E, yra galimybė gauti visą reikalingą informaciją apie oro sąlygas arba apie jų auginamų e, kultūrų e, kainą rinkose. Tačiau kai kuriuose šalise net, net nėra nacionalinių prognozavimo tarnybų. Ko, kova su badavimu ir prasta mytyba turi būti visapimanti. O klimato kaitos našta ypač skaudi yra vargingiausiams e, pasaulio gyventojams. Todėl turime mąstyti apie apsirūpinimą maisto produktais ateityje. Apie 70 procentų e, skurdžiausiai gyvenančių pasaulyje žmonių išgyvena iš žemės ūkio. Todėl jie ypač sunkiai pajunta besikeičiančias klimato sąlygas. Jie nukenčia dėl įvairių gamtinių katastrofų, tokių kaip, kaip potviniai, ir jiems sunkiau prisitaikyti. Kad užtikrintume didesnį e, kaimo vietovių gyventojų atsparumą ir uh, tvarę aplinkosaugą, turime dėkti tvarius ūkininkavimo metodus. Norėčiau pristatyti parlamento neseną indėlį į ES darbą e, maisto saugos srityje. Praėjusią savaitę plenarnėme posėdėje parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimų mytybos ir uh, apsirūpinimo maisto produktai saugumu pasaulyje. Ta siūlyma, tos siūlymus parengė mūsų komitetas. Parlamentas pabrėžia, kaip svarbu E, koordinu, koordinuotai kovoti su e, badavimu ir, ir netinkama mytyba. Ypač tai aktualu e, kūdikiams per tūkstantį pirmųjų jų gyvenimo dienų. Taip pat padidiname savo įsipareigojimus ir skiriame papildomai vieną milijardą eurų e, spręsti prastos mytybos problemai bei E, įgyvendinti iš pasaulinių institucijų iškeltus tikslus mytybos rytyje. E, plėtros tikslai ir susiję instrumentai e, turėtų padėti išnaikinti badavimą iki 2030-ųjų ir padidinti didesnį smulkių ūkininkų našumą bei skatinti atsparių ūkininkavimo metodų dėgymą. Tam numatytos reikalingos lėšos iki 2030-ųjų, taip pat akcentuosime e, habitatų ir buveinių apsaugą. Mūsų rezoliucijoje akcentuojama, kaip svarbu paremti smulkius ūkininkus jiems dėgiant atsparesnius ūkininkavimo metodus kad e, jie prisitaikytų, išmaniai prisitaikytų prie besikeičiančio klimato. Taip pat e, reikia imtis tokių metodų, kurie padėtų pasipriešinti e, klimato prastėjimui ir padėtų siekti apsirūpinimo maisto produktais tikslų. Norėčiau paraginti kooperatyvus į įmonės ir e, žmonės dirbančius žemės ūkė paremti šiuos tikslus. Mums reikia jų paramos e, siekiančių tikslų, e, ieškant sprendimų, dėgiant tokius metodus, kurie galėtų mus išmaitinti besikeičiant klimatui. Pastaraisiais dešimtmečiais priėmėme svarbių įsipareigojimų, kaip kurti atsparesnį žemės ūkį Ki. 96-aisiais vyko pasaulio maisto produktų e, vadovo susitikimas, taip pat buvo patvirtintas Paryžiaus susitarimas. Vyriausybės ir tarptautinės organizacijos, taip pat ir ES ėmėsi, prisėmė svarbių įsipareigojimų, siekdamos kovoti su klimato kaita ir atkurti tvarę aplinką. Mums tenka svarbi uh, E, pareig, svarbi atsakomybė ir mes turime laikytis duotų įsipareigojimų. That... Dėkuoju Jums, o dabar <clears throat> galime ko gero išklausyti generalinio maisto ir žemės ūkio organizacijos generalinio direktoriaus pasisakymo. Ladies and gentlemen, Dear friends, Mes ir ponai, mėly draugai, šiais metais pasaulinė maisto diena yra skirta išanalizuoti, kaip maisto ir žemės ūkio sektoriai turi keistis, norint susidoroti su klimato kaitos pasiekmėmis. Nenuspėjamas klimatas, lygų ir kenkėjų protrukiai daro poveikį žemės ūkio produktivumui ir todėl kenkia maisto saugai pasaulyje. Kaip paprastai daugiausia kenčia neturtingiausi ir labiausiai badaujantys. 80 procentų iš jų gyvena kaimo vietovėse. Jie užsidirba pragyvenimui ir maitina savo šeimas pasinaudodami būtent tuo sektoriumi, kuris daugiausia kenčia nuo klimato kaitos. Klimato kaita jau dabar kerta per mūsų pastangas padaryti galą badui iki 2030-ųjų. Apie 800 milijonų žmonių vis dar jaučiasi nesaugus maisto prasme. Beveik 160 milijonų vaikų jaunesnių nei 5 metai yra išsekę. Tarptautiniu mastu labiau, vis labiau ir labiau pripažįstama, kad žemės ūkio sektorius gali svaidinti svarbu vaidmenį, kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis veiksmai skatinant žemės ūkio atsparumą platesni negu vien prisiderinimas ir švelninimas. Tiesą sakant, skatindami prisiderinimą mes taip pat ir švelniname klimato kaitos poveikį. Šių metų pasaulinė maisto diena yra galimybė įvardinti, kaip geriausia kovoti su šiais iššūkiais. Gruodžio mėnesio Paryžiaus konferencijoje daugelis valstybių įtraukė žemės ūkio sektorių į savo nacionalinės indėlio deklaracijas. Lapkričio mėnesį to šalis vėl susirinks COP22 konferencijoje Maroke, kad pradėtų įgyvendinti tuos įsipareigojimus. Dirbdami drauge mes galime išnaudoti žemės ūkio sektorių potencialą keistis. Klimatas keičia, maistas ir žemės ūkis taip pat privalo keistis. His... Uh, Dėkojame ponui Dasilva už jo kalbą. Suteiksiu žodį dabar poniai Astrid Agostiniai, gamtos išteklių skyriaus vadovę iš maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO. Okay. Thank you. Thank you. Gerbiami aplinkosaugos žemės ūkio ir vystimas komiteto nariai, Ir mums pirmininkė noriu pirmiausiai padėkoti Europos parlamentui ir šiems trims komitetams už antrąją galimybę kartu čia paminėti pasaulinę maisto dieną. Norėčiau šią galimybę pasinaudoti, pasidalindamas su jumis tam tikromis išvalgomis iš e, Žemės ūkio ir maisto organizacijos e, apie tarpusavio sąsajas tarp maisto saugos, klimato kaitos aplinkosaugos tam, kad pasiektume nusekliai savo pačių užsibrieštų tikslų. Koks yra didžiausias iššūkis šiuo metu susijęs su maisto sauga ir besikeičiančiu klimatu? Tai yra didėjantis gyventojų skaičius ir būtinybė padidinti žemės ūkio gamybos apimtis, kad būtų galima išmaitinti didėjantį pasaulio gyventojų skaičių klimato kaita. E, kelia grėsmę siekiant šio tikslo išmaitinti didėjantį pasaulio gyventojų skaičių. Dabar žinome, kad e, daugelį besivystančių šalių žemės ūkio sektoriui e, tenkia 22 procentai visos gaivalinių nelaimių padaromos žalos ir grėsmių. Tai reiškia, kad javų derlius iki 50 metų gali sumažėti 10-25 procentų, taip pat ir sugaunamo, sugaunamo žuvies kiekis gali sumažėti nuo 40 iki 60 procentų. Taigi mes turime didėjančiam gyventojų skaičiui parūpinti daugiau maisto, turint omenyje, kad mūsų ištekliai galbūt yra sumažėję jau maždaug trešdaliu ir dirbama žemės plotai atitinkamai yra uh, erodavę. Tačiau e, žemės ūkio sektorius, žinoma, ne vien tik tai kenčia nuo klimato kaitos, <clears throat> ir nėra vien tik tai auka, žemės ūkio sektorius prisideda ir prie e, atmosferos taršos šiltnamio efekto dujų e, dėl netinkamo gamybos būdo, dėl galvijų laikymo. Taigi žinome, kad žemės ūkio tarša dėl didėjančio spaudimo pamaitinti daugiau gyventojų taip pat didės, todėl reikia ieškoti būdų, kaip mažinti taršą žemės ūkyje. Savo suprantama, kad mums reikia galvoti ne vien apie taršą, ne vien apie išmetamą šiltnamio efektą dujas, tačiau apie visą sistemą ir <clears throat> e, patiriamą žalą bei e, poveikį maisto saugai. Energijos išteklių suvartojimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti žemės ūkio gamybos e, kuo mažesnį poveikį klimato kaitai. Žemės ūkio sektoriaus e, svarba ir išmintingų veiksmų svarba kovant su klimato kaita yra pripažįstama tik pasaulio mastu, tačiau taip pat ir atskirose valstybės narėse rengiant atitinkamas strategijas. Kalbant apie e, nacionalinius įnašus, kurie buvo patvirtinti valstybių narių Paryžiaus susitarime, vadinami INDC, e e, valstybės narės įsipareigoja e, siekti atitinkamų tikslų savo šalyse, valstybės e, įsipareigoja siekti tikslų savo šalyse, kovojant su klimato kaita. Žinau, 90 procentų visų šalių mini žemės ūkį e, ir žemės ūkio, žemės besikeičiančią patirtį bei miškų naikinimą kaip vienas iš svarbiausių aspektų, kalbant apie jų indėlį į kovą su klimato kaita. Kalbant apie prisitaikymą žemės ūkiui, čia tenka dar didesnė reikšmė. Žinoma, ne visi prisimti įsipareigojimai apriepia svarbiausių žemės ūkio sektorius, tačiau tos šalis, kurios mini uh, E, arba pateikė savo įsipareigojimus e, atitinkamas nuorodas, e, kuriuose kalbama apie prisitaikymą, mini būtent žemės ūkį šiame kontekste. Svarbiausias aspektas yra ne vien tai, kad žemės ūkis yra susijęs tiek su prisitaikymu, tiek su poveikio švelninimu, tačiau taip pat ir tai, kad uh, Žemės ūkis skiriasi nuo kitų ekonomikos sektorių e, dėl e, savo sąveikų, nes daugelis e, šalių minėjo žemės ūkis sektorių, kalbėdami tiek apie prisitaikymo, tiek apie švelninimo aspektus, tačiau taip pat dauguma šalių pirmenybę teikia prioritetinius veiksmams susijusiams su potencialia savo, sąveiką žemės ūkio sektoriu. Taigi ir kalba jos apie išmintingą e, klimato kaitos požiūrių žemės ūkį arba pažangų žemės ūkį klimato kaitos požiūrį, ką jis apriepia. <clears throat> Diskusijose e, dėl apibrėžimo dalyvavo daug partnerių ir <clears throat> pažangus klimato kaitos atžvilgių žemės ūkis, tai yra požiūris tam tikrą prasme e, siekiant prisitaikyti prie naujos tikrovės klimato kaitos sąlygomis. Tuo pačiu metu bandoma siekti kelių tikslų. Tai yra padidinti gamybos apimtis, produktivumą ir pajamas, taip pat padidinti atsparumą ir prisitaikymo gebėjimus ir mažinti, kur įmanoma, šiltnamio efekto dujų išmetimą. Taigi siekiame tos sąveikos, tačiau taip pat siekiame įvertinti ir atitinkamas e, e, daromas nuolaidas kitose sritise, taikyti tam tikrą užskaitos e, sistemą. Pažangus klimato kaitos atžvilgių žemės ūkis tai nėra kažkoks tai praktinių patarimų rinkinys, tai yra požiūris, kurį pritaikius galima rasti būdų, kaip atitinkamomis sąlygomis e, pasiekti svarbiausių užsibrėžtų tikslų, atsižvelgiant į vietos specifiką ir į ekonominius ir socialinius aspektus. Šis požiūris turi būti taikomas e, plačiai tai nereiškia, kad kiekviename ūkėje reikia e, siekti gyvendinti tuos e, svarbiausius tris tikslus, tačiau šalis susibrėždamos savo bendruosius tikslus turi patvirtinti atitinkamas strategijas, kad tie minėti tikslai būtų pasiekti regionių arba nacionalinių lygių ir atitinkamai e, vertės kūrimo grandinėje. Tai pasakytina ne tik apie žemės ūkį, tačiau taip pat ir kitus mechanizmus e, atitinkamą socialinės apsaugos sistemą, rizikos grėsmių mažinimą, taip pat e, tą vadinamąjį e, saugos tinklo sistemą. Kaip tas pažangus žemės ūkis klimato kaitos atžvilgiu turėtų atrodyti praktikoje? Mes turime vertinti atsižvelgdami ilgalaikę klimato kaitos perspektyvą, konkrečius elementus konkrečiame regione žemės ūkio e, srityje. Taigi mes vertint, turime, turime vertinti padėti atskirose e, žemės ūkio sektoriuose, tačiau ne vien tik tai e, grūdinių kultūrų, galvijų arba žuvies, žuvininkystės sektoriai turi šis požiūris apriepti įvairias integruotas sistemas, e, miškų sodinimą, žemės ūkio naudmenų plotose. Štai dabar konkretus pavyzdys <clears throat> Hondūre. Mes turime tokių vietų, kur dirbožėm, nukentėjusių nuo dirbožėmio erozijos, įvairių šlaitų, kuriuose kultivuojama žemės ūkis ir e, bandoma <clears throat> žemės ūkis sėti su miškininkystė ir, e, tarkim, e, tose vietovėse, kurios mažiau tinkamos kultivuoti žemės ūkį, yra sodinami azotą sugerintis augalai, e, medžiai, mulčiavimas naudojamas, įvairios organinės trašos ir kartu metu e, bandoma e, ten e, naudoti taip pat aukštos kokybės sėklas. Pasitelkus šį požiūrį sugebėjome tose teritorijose padidinti produktivumą, gamybos diversifikaciją, sumažinti dirbožėmio eroziją ir uh, derlingo žemės sluoksnį, derlingą dirbožėmio sluoksnį padidinti, tai yra labai svarbu, būtent tokiuose teritorijose taip pat sugebėjome e, užtikrinti <clears throat> e, tinkamesnį vandens išteklių administravimą ir sumažinti CO2 išmetimą į aplinką. Jeigu norime, kad pažangų žemės ūkis būtų gyvendinamas praktikoje, e, reikia ir papildomų veiksmų. Pirmiausiai reikia pateikti aiškius įrodymus, e, nustatyti kriterijus, kurios pasitelkus galima tikėtis teigiamų e, rezultatų. Taip pat e, reikia kurti atitinkamas politinės sistemas, kurios tam padėtų, taip pat nacionalinės ir vietos valdžios institucijos turėtų uh, remti perėjimą prie e, naujo pobūdžio pažangaus žemės ūkio. Taip pat reikia skirti ir atitinkamą e, finansinę e, paramą, kol ūkininkai pradėjo dirbti naujoje tvaresnėje žemės ūkio sistemoje, užsitikrinti tam tikrą finansinį pagrindą ir žinoma reikia įgyveninti vietoje <clears throat> praktinę sukauptą patirtį, kokią teikia paramą maisto žemės ūkio organizacija dažniausiai e, e, teikia savo ekspertų paslaugas, tai yra renka, vertina duomenys, metodologiją ir priemonės, kurios yra taikomas atskirose šalise, atlieka tinkamą analizę, kaip įgyvendam valstybių prisimti sipareigojimai, žinoma, paruošiu atitinkamus e, vadovus, praktinių patarimų, savadus, e, pristato juos įvairiose tarptautiniuose forumuose, prisideda prie gebėjimų stiprinimo, e, kad būtų galima vietose geriau pritaikyti naujas priemonės ir naujas praktikas, vysto politinį dialogą tarp atskirų sektorių. E, kad būtų užtikrintas bendrabiavimo nuseklumas didesnis tarp žemės ūkio ir aplinkosaugos srities. Tai taip pat e, užsima viešaisiais ryšiais, pavyzdžiui, COP21 konferencijoje, kuri vyks lapkričio mėnesį. Mes <clears throat> ketiname bendrabiaudami su daugeliu partnerių šias idėjas skleisti, taip pat bendrabiaudami su Maroko vyriausybė, tam, kad būtų COP21 e, konferencijos kontekste e, daugiau dėmesio atkreipiama į žemės ūkio aspektus ir žinoma partnerystė yra labai svarbus dalykas, viena agentūra nesugebėtų šių tikslų įgyvendinti. Mes manome, kad didžiausia naudas teikia sutilkti veiksmai mes siekiame, kad žemės ūkio sektoriui E, daugiau dėmesio būtų skiriama pasaulinėse diskusijose dėl e, klimato kaitos, nes iki šiol žemės ūkio e, sektoriui tiek finansinė, tiek kitomis prasmomis dėmesys buvo skiriamas nepakankamai ir mes manome, kad siekiant, jog valstybės prisimti, valstybė prisimti įsipareigojimą būtų gyveninti, būtina stiprinti ir finansavimą žemės ūkiui E, kuris e, yra skirtas priemonėms kovoti su klimato kaita. Čia dar norėčiau Jums pristatyti mūsų informacinę medžiagą 2016 metų e, išleistą leidinį apie <clears throat> maisto ir žemės ūkio padėtį pasaulyje. Kaip minėjau anksčiau, tai, kad šalis jau prisėmė konkrečius įsipareigojimus, parodo, kad jau pribrendo laikas veikti ir ši ataskaita uh, Dar tik, tik dar kartą patvirtina, kad kuo mažiau mes dėlsime, tuo mažiau mums e, visas pristaikymas kainuos. Dabar steiksiu žodį su Žanu, Žanui Pierui e. Halkinui, kuris yra uh, skyriaus vadovas komisija atsakingas už maisto produktų vystymas ir plėtrą. Prašau. Good afternoon, honorable member. Padiena, gerbiami nariai gerbiami trijų komitetų nariai. Ačiū už man tas sutikta garbė kreiptis į Jūs. Taip pat mes džiaugiamės FAO pranešimu, kuris e, sutampa su mūsų mąstymu ir požiūrį. Aš apibendrinčiau FAO prezentaciją trimis žodžiais - žinios, pinigai ir e, politika. Žinių srityje mes e, skatiname mokslinius tyrimus klimato kaitos srityje, e, išmanios, u, u, išmanų žemės ūkio tyrimus, kad būtų galima subalansuoti abipusės. Tačiau į tyrimus dar turime įtraukti vieną papildomą komponentą, tai poveikis. E, panaudojamos lėšos turi konkrečiai atsil... pa... jų, tų pinigų rezultatai turi pasijusti žmogų, žmonių gyvenime, milijonų žmonių gyvenime. Ir tai darome per kasmetinę e, mokslinių tyrimų aptarimą. Toliau, kaip mokslinių tyrimų rezultatus pritaikyti ūkininkavime? tradiciškai ragindavom vyriausybės tuo pasirūpinti. Tačiau besivystančių e, valstybių, daugelis vyriausybių to, tuo negali pasirūpinti. Ir dėja, dažnai investuotos lėšos neduoda naudos. Todėl tenka e, pasitelkti kitas e, paslaugas. Visų pirma, privatų sektorių, privačias įmonės, bendras įmonės tarp ES žemės ūkio bendrovių ir kitų metu užtikrins žinių perdavimą, kad e, būtų galima priešintis klimato kaitai. Toliau ūkininko asociacijos. Ūkininko asociacijos, kurios rūpinasi savo nariais, užtikrins naudą ir paskleis mokslinių tyrimų rezultatus. Tai būtina, jeigu norime, kad išmanus ūkininkavimas taptų realybę. Toliau, pinigai. E, taikome naujovišką požiūrį į lėšas. Vien, vienas iš tų naujoviškų požiūrių tai Agri 5 pristatytas komisijos praėjusiu metu Milano žemės ūkio parodoje. Čia kalbu apie iniciatyvą skirti rizikos kapitalą mažo, mažiems ir smulkiems ūkininkams, kur, kuriems būtinai reikia tų pinigų, kad jie galėtų padaryti investicijas ir uh, E, rinktis išmanų ūkininkavimą. Tai nėra paprasta. Rizikos suvokimas yra toks platus, kad tų lėšų, tos lėšos, kurių yra daug, ne, nepasiekia tų, kur, kuriems labiausiai jų reikia. Būtent todėl e, rugsėjo 14-ąją pirmininkas Junkeris pristatė išorės investicijų planą. E, remiamės Adisabebos veiksmų programa dėl investicijų, kad tos investicijos e, būtų juntamos milijonų žmonių gyvenimuose. Ir norėčiau paraginti parlamentą, vertinant šį išorės investicijų planą, nepamiršti ir politinio aspekto. Ir trečias dėmuo - politika. Su FAO organizacija mus sieja ilgalaikis bendradarbiavimas, taip pat ilgalaikis finansinių il, il, ilgą laiką trukantis finansinių srautų tekėjimas į FAO. Aš buvau ar, ambasadoriumi toje organizacijoje ir aš žinau, kad e, kaip ten, yra, kaip ten vyksta darbas. Mes papildome šios organizacijos veiklą ir tas papildomumo elementas e, pasireiškia tuo, kad e, E, novatoriški sprendimai, taip pat e, išmanaus ūkininkavimo skatinimas reikalavo politinių sprendimų. Nekalbėsiu apie žemės grobimo klausimą, tai yra vienas iš parlamentės varstomų klausimų, bet noriu pasakyti, kad mes, ES, yra, esame svarbi veikėja vystomoje politikoje. Ir suvienyje savo pastangą su FAO organizacija, techninė institucija, turime viską. Galime kalbėti apie žemės ūkio klausimus, korupcijos klausimus, žemės panaudojimą trečiosiuose šalise ir taip užtikrinti, kad sklistų išma, išmanus ūkininkavimas. 22 e, konferencijoje, kuri vyks Makar, Marakeše, kalbėsime apie tai, kokį vaidmenį reikia suvaidinti ne tik e, padarinių švelninime, bet ir prisitaikime prie jų. Dėkuoju, panai Ridolfai. Galime dabar suteikti žodį kolegoms, norintiems užduoti klausimų. Albert Nes. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų pranešėjams. Iš tiesų susidurime su rimta problema. 800 milijonų žmonių pasaulyje badauja. Kalbėdamas Vokietijos bundestage esu pasakęs, kad jeigu 50 procentų tų lėšų, kurias visame pasaulyje išleidžiamos ginklams, tai nereiktų nei vienam žmogui pasaulyje badauti. Tai yra ne tik žemės ūkio klimato kaitos problema, tai yra ir didelė didelio masto politinė problema, kad žemės ūkio sektorius nesugeba visų žmonių aprūpinti pakankamai maistu kaltę turi prisimti ir vietos politikai. Visuomet pateikiu Zimbabvės pavyzdį. Anksčiau Zimbabvė buvo pietų Afrikos grūdų aruodas, dabar žmonės dėl netinkamos politinės valdžios elgesio, netinkamo politinės valdžios elgesio yra priversti ten badauti. Taip pat noriu kreipti dėmesį į tai, kad jeigu dėl klimato kaitos prie gėdos stulpo yra statomas žemės ūkis dažniausiai tai noriu priminti, kad prieš atvykstant Baltiesiems e, į Šiaurės Afriką ten ganėsi 200 milijonų buivalų, bizonų, tai atitinka pagal svorį 600 milijonų karvių o dabar jų nebeliko. Aš manau, kad e, karvių gyvulių e, poveikis žemės ūkiai yra, e, tai yra žemės ūkiai auginamo gyvulių poveikis klimato kaitai yra pervertinamas, taigi aš manau, kad tie 800 milijonų žmonių, kurie šiandien ar rytoj neturės ko pakankamai pavalgyti, didžiai dalimi yra smulkus ūkininkai ir pasitelkus tik tai nedaug labai finansinės paramos galėtumėms padėti patiems apsirūpinti maistu. Aš pats dalyvau gyventi vieną projektą Brazilijoje, ten padėjome 5 500 šeimų geriau apsirūpinti maistu, pasitelkia tik tai labai nedidelius finansinius išteklius, taigi mes turėtume pagalvoti apie tai, kokių priemonių reikia tam, kad galėtume geriau kovoti su e, <coughs> badu e, pasaulyje, e, o taip pat, kalbant apie klimato kaitą, yra dažnai lasda perlenkiama ir apie atmosferos taršą. Mes turėtume kitomis priemonėmis ir kuo greičiau pasirūpinti tuo, kad 800 milijonų žmonių turėtų ko pavalgyti, nesuversti visos kalties vien tik tą klimato kaitį. Dėkui, ponas Anjo dabar. E, gerai, jau dabar jau tikrai įsivažiuojame. E, susirinkome paminėti pasaulinę maisto dieną, e, pripažįstame, kad daug žmonių pasaulyje neturi ko valgyti. Bet turbūt nustepsite, jeigu pasakysiu, kad pereitą ketvirtadienį 450 parlamentarų balsavo, kad Europoje neatsirastų genetiškai modifikuotų uh, kultūrų, o būtent jos gali padėti išspręsti daugelį problemų, padidinti derlius, pagerinti maisto kokybę, bet svarbiausia, gali padėti. gali padėti išlaikyti dirbos kokybę. Jeigu jūs galvojate, kad dėl CO2 išlakų pasaulis kaista, tai tada genetiniai modifikuoti e, modifikuotos kultūros e, taip pat padės su šia problema kovoti. <clears throat> Bet yra tikimybė, kad praėjus tam tikram skaičiui metų mūsų planeta atšals. Tada mums teks prisiminti tuos naujuosius metodus. E, priminsiu visiems, vakarykščiais metodais šios dienos problemų tikrai neišspręsite. Mr. Bogovič. Dėkoju, ponas Bogovič. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Noriu taip pat padėkoti prelegentams už jų pasisakymus šio posėdžio pradžioje. Sutinku, kad kai e, stengiamės padaryti galą skurdui, būtina naudotis moderniomis technologijomis, kad galėtume pamaitinti tuos, kurie šiandien pasaulyje badauja. Jei daugiau finansavimo skirtume maisto gamybai, modernioms technologijoms, galėtume daug daugiau nuveikti, negu kad šiandieną galėtume panaudoti daugiau pinigų žmonėms maitinti, palikdami mažiau karams kovoti. Kalbant apie klimato kaitą, nenorėčiau spekuliuoti, ar pasaulis šils ar šals ateityje. Tačiau klimato kaita svarbus veiksnys kalbant apie žemės ūkio pokyčius, transformacijas. Tai pasakytina taip pat ir apie Europą. E, daug daugiau galėtume nuveikti tinkamiau panaudodami maistą, mažiau jo išmesdami. Reikia atsižvelgti į tą aplinką, kurioje mes gyvename. Pažiūrėkite į bites. Bitės geras rodiklis. rodiklis. Šiandien e, galime čia pasveikinti atvykusius FAO atstovus ir džiaugiuosi, kad tarptautinę bičių dieną būtent mūsų šalies iškeltos idėjos bus oficialiai pripažintos. Ir aš manau, kad ir kiti galės sekti mūsų gerų pavyzdžių. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik denk dat, uh, dat het goed is dat we hier dus vandaag. Ačiū, pan pirmininkai, dėkoju, kad šį klausimą šiandien svarstame, tačiau turime pažvelgti tiesiai į akis ir pripažinti, kad mūsų e, aplinkosaugos politika e, Europoje yra netinkama. <clears throat> Ir E, vis tik tai žemės ūkis, kuris smarkiai teršia aplinką, uždirba pakankamai didelius pelnus, tačiau jeigu mes imsimės kokiu nors priemonių čia keisti situaciją, tai žemės ūkis iš Europos gali pasitraukti į kitas teritorijas. Mes turime išlikti lankstus, aš manau, kad uh, klimato kaitos požiūrių žemės naudmenų e, dirvonavimas arba netgi pavertimas pelkėmis e, nėra labai geras dalykas, CO2 išmetimų ten galime dar daugiau tikėtis, taigi turime galvoti apie tai, e, kokiu veiksmu galime imtis už ES ribų, turime eksportuoti mūsų žinias, naujoves, e, taip pat skatinti ūkininkų asociacijų tarpusio bendradarbiavimą, tačiau kalbant apie smulkius e, ūkininkus, aš manau, kad taip mes daug kalbame apie jų problemas, tačiau kiek ilgai tie smulkus ūkininkai išliks smulkiais ūkininkais, ar mes neturėtume imtis žingsnių tam, kad padėtume smulkėsiams ūkininkams e, labiau įsitraukti į gamybos grandinę, kaip, pavyzdžiui, daro Kinai dabar Afrikos valstybės. Ačiū. Paseika Rodrygės kažko. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. minėdami pasaulinę maisto dieną turėtume prisiminti keletą dalykų. Visų pirma, kai kalbame apie maistą, turime užtikrinti visiems žmonėms teisę pasigaminti savo maisto. Norėčiau akcentuoti tą svarbę mintį. Dažnai Europos institucijų atstovai galvoja, kad Europa turėtų pagaminti tiek maisto, kad visą pasaulį išmaitintų. Aš manau, turime leisti pasaulio gyventojams patiems pasigaminti maisto. Turime padėti kovoti su skurdu, su klimato kaita. Ir yra kitų dalykų e, prieiga prie žemės, prie vandens, e, ūkininkavimas, kuris gerbtų aplinką. Kai metai po metų matome, kad nesugebėme įgyvendinti išsikeltų tikslų, tai yra akivaizdu, kad turime giliau panalizuoti, kas nuveikta Europos Sąjungoje. Pačioje Europos Sąjungoje vis daugiau ir daugiau žmonių badauja, nesugeba išsimaitinti. Ispanijoje 39 procentai vaikų nepakankamai pavalgo. Vienas iš keturių kenčia skurdą ir socialinę atskirtį. Manau, kad savo politiką mes ne tik, kad nekovojame prieš badą, bet ir skatiname neoliberaliąją politiką. Ačiū pirmininkė, aš noriu pritarti anksčiau kalbėjusios kolegės mintims, e, taip pat ir FAO atstovo mintims išsakytoms e, vaizdo klipe. Mums reikia naujovių, mums reikia prisitaikyti, tačiau iš tiesų tie mūsų įsipareigojimai tikrovėje šiek tiek kitokiais patampa jeigu e, kalbant apie tam tikrus kenkėjus arba žemės ūkio kultūrų lygas, e, vėl bandysime naudoti vien tik tai cheminės medžiagas, tai e, smulkiai ūkininkai dar labiau nuo to nukentės, nes jie neturi pakankamai lėšų, kad galėtų tų chemikalų nusipirkti, mums reikia labiau saugoti dirbožėmį, nes pesticidai ir dirbožėmis tarpusavyje nelabai gerai dera. Yra pakankamai ekologinių metodų, kuriuos būtų galima pasitelkti. Taip pat reikia skatinti bendradarbiavimą tarp naujausių mokslinio tyrimų rezultatų ir e, turimomis e, smulkiųjų ūkininkų e, sukauptomis žiniomis, kurios perdodamos iš kartos į kartą. Aš manau, kad būtent e, ateityje mes galbūt turėtume dažniau apsilankyti Afrikoje, kaimo vietovėse, e, kad pamatytume, jog būtent e, smulkieji ūkinai, ūkininkai ten didžiąją dalį, tai yra 60 procentų visų maisto produktų pagamina, tai yra smulkiai ūkininkai valantis nedaugiau nei po 2 hektarus žemės. Turime jų žinias pasitelkti ir ieškoti metodikos, kuri būtų įkandama jiems ir finansiškai. Ačiū. Ačiū toliau žodis pradėjimą Ginės. Ačiū pirmininkė. Jei kolegos nežino, vakar dalyvavau 2016 pasaulio uh, alkio uh, indekso pristatymę. Mes nepakankamai nuveikėme kovodami su badavimu pasaulyje, bet mes pasiekėme pažangos, nors mūsų laukia dar nemažai darbų. Komisijos pristatymė mane sudomino du dalykai. Visų pirma, pateikti faktai ir kitas, e, tai nu, nu, numatomas pratesimas. Ne, nekartą esu sakiusi, kad valstybės narės atsisakė e, kai kurių konsultacinių paslaugų, tačiau e, besivystančioms šalims tai ypač naudinga. Reikia pat, patarimo konsultacijų žemės ūkio srityje. E, ir komisija tikrai turėtų imti šio klausimo. Kartais pasigirsta du vienas kitam prieštaraujantis dalykai - kova su klimato kaita ir e, maisto gamybos didinimas. Maisto gamybos didinimas susijęs su teršalų e, kiekio didėjimu, tačiau maistą reikia gaminti tvariai, e, nepamirštant spręsti ir uh, E, maisto atliekų klausimo, jis buvo paminėtas. Yra ir pozityvių ženklų dabartinėje situacijoje. Kai kurie mūsų darbai duoda apčiopiam rezultatų ir kai kurios politinės iniciatyvos Europos ir pasauliniu mastu e, gerinas padėti ir užtikriname prieigą prie maisto žmonėms, kur, kuriems labiausiai jo reikia. Ir, aišku, skaudžiausias problemos tai e, vaikų patiriamos pasiekmes dėl prastos mytybos. Ponas Hauslink. Ponas Hauslink, manau, kad šią diskusiją reikia atsižvelgti daugelį aspektų ir e, mane stebina, kad e, <clears throat> kai kurie čia esantis teigia, kad žmonės visiškai neįtakoja klimato kaitos Manau, kad jie turėtų dalyvauti kitose diskusijose. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti vystamajam bendradarbiavimui, nes jeigu vertintume tai, ką žemės ūkio sektorius e, įsivaizduoja kaip vystamą į bendradarbiavimą, tai daugiausiai kalbėtume apie technikos ir chemikalų naudojimą. Aš nemanau, kad mūsų metodika žemės ūkio Europoje galime perkelti į visą likusį pasaulį, tik tai pasitelkus cheminės medžiagas ir techniką mes sugebėsime pamaitinti pasaulį. Reikia naujų pritaikytų vietos specifikai metodikų. Taigi, kalbėdami apie pasaulio e, pamaitinimo modelį, turėtume nepamiršti e, kad 70 e, procentų Europoje užauginamų grūdinių kultūrų paverčiami pašarais ir žmonės jų paprasčiausiai ne, nevartoja. Ir taip pat Žemės ūkio komisaro, kai kurie pasiūlymai visiškai netitinka laiko dvasios. Taip pat mes turėtume dar įsamiau aptarti klimato kaitos požiūrių pažangau Žemės ūkio savoką, nes e, e, e, dažnai siūloma taip pat pasitelkti, pavyzdžiui, glifosatą ar kitus kitas cheminės medžiagas ir bandoma įteikti, kad e, tokiu būdu e, klimato kaita mažės. Aš manau, kad tokie metodai gali atnešti priešingų rezultatų. Aplinkosaugos komitete mes panašių diskusijų turėjome ne vieną. Ir taip pat diskusijos apie atsinaujinančius energijos išteklius ir e, maisto produktus vis dar mes, kalbėdami apie atsinaujinančią energetiką, bandome pasaulį <clears throat> pristatyti gražesnį, nei jis iš tikrųjų yra, nes puikiai e, žinome, kad mes e, koncentruodamiesi į alternatyvę energetiką ir importuodami iš pietinių šalių e, soją arba kitus maisto produktus, tikrai tų problemų neįspręsime, nes e, tie žemės ūkio produktai dažnai netgi naudojami, pavyzdžiui, kūro gamybą. Taigi turime labiau galvoti apie bendrą pasaulinį kontekstą ir negalvoti, nemanyti, kad tik tai viena mūsų metodika arba modelis bus tinkamas ateičiai. Ponas Lenagė. Čia apikėm. Čia pirmininkė, tai tikrai įdomi tema. Man atrodo, kad pirmiausias dalykas, gaminant kažką, svarbiausia neišvaistyti 30 procentų to produkto. Ir jeigu nori dar daugiau pagaminti, galbūt visų pirma nustoti švaistyti tai, ką pagamini. Tai išsispręstų nemažai problemų. E, kitas atvejs žmonės turi maisto, tačiau e, netgi Europos Sąjungoje ne, už ES ribų žmonės gali ap, dirbti žemę, tačiau to, to žemės yra bombarduojamos, jų, nega, žmonės negali jų pasiekti. Taip pat mes nepanaudojame visų priemonių, kurias turime, nepanaudojame visų įplaukų, pavyzdžiui, gaunamų iš kai kurių sričių, kad pasipriešintume daromai žalai. Europos Sąjungoje viena ranka turėtų žinoti, kairė turėtų žinoti, ką daro dešinė. Šiandien čia vyksta šios diskusijos ir tuo pat metu yra CETA, TTIP, sutartis Mercosur, darybos. Kaip žinoti, kas nutiks, jeigu mes imsimės visų priemonių, kaip, kaip bus, su, kaip jeigu du laivai susitiks ir plauks vienas pro kitą, vienas gabens jautieną, kitas kitokį produktą. Tikriausiai nereikia būti genijumi, kad suvoktum, kad tai nebus tvarus metodas. Net šalise, kur, pažiūrėjau, Airijoje mes net neužsitikriname apsirūpinimo savo maisto produktais. Man atrodo, kad čia mums reikėtų imtis e, kai ko Tačiau svarbiausia tai sutartis su Kana, prekybos sutartis su Kanada, su JAV, su Merkosur šalimis. Apie ką mes, kodėl mes bandome net, net dėrėtis dėl to, jeigu mes rimtai čia kalbame? Dėkui, ponė Delaja. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė, ši tema iš tiesų e, mums labai rūpi, kolegos jau daug ką paminėjo, tačiau e, mes e, turime suprasti, kad e, nepakankama mytyba, badavimas yra būdingas ne tik kitoms šalims, su šiais reiškiniais galime susidurti ir ES viduje, taip pat ir maisto švaistimo problema yra ypatinga Turint omenyje, kad maistas yra švaistamas ne tik gamybos proceso, bet tačiau taip pat ir mūsų šaldytuvose dėl nepakankamo samoningumo mūsų vartotojų piliečių, kurie prisiperka per daug maisto, jo nesuvalgo, po to yra priversti jį išmesti. Taigi mes turime dabar galimybę patvirtinti žiedinės ekonomikos ir maisto produktų švaistimo dokumentų rinkinį. Esu šventai įsitikinusi, kad išklausius e, e, pranešimų, kuriuos ką tik girdėjome, mes susivoksime, kad privalome atremti milžinišką iššūkį, tai yra iššūkį išmaitinti žmoniją, kurios skaičius ir toliau tik didės. Labai ačiū, panas Ek. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pasaulinė maisto diena ir mūsų diskusija su pavadinimu klimatas keičiasi, žemės ūkis taip pat privalo keistis, tačiau gerai, kad šią temą diskutuojame, tačiau aš manau, kad mes ir šiandien ne viską įvardyjame tikraisiais savo vardais. Galbūt kai kolegos, kai kurie prisimena, kai aš pirmą kartą kalbėjau šiame komitete, tai pasakiau, kad žemės ūkė turime kai ką pakeisti, priešingų atveju negalėsime suvaldyti klimato kaitos, privalome sumažinti didžiulės galvijų bandas, tuomet iš manęs juokėsi, lingavo galvomis, e, jie mane sakė, ai čia tas veganas šneka, aš taip, aš esu veganas, net ne vegetaras. E, tačiau gerai, kad šiandien apie tai kalbame, tačiau mes nepakankamai apie tai kalbame ir aš norėčiau Martinui e, Hoislingui pritarti Kaip galime leisti, kad ES komisijos narys, turint atitinkamus mokslinius įrodymus, 15 milijonų eurų nori išleisti reklaminiai kampanijai tam, kad paskatintų mėsos vartojimą, ypač jautinos vartojimą ES, nes e, įsivaizduokite, kiek metano pagamina e, galvijai kiekvieną dieną ir išleidžia į orą. Ir ta prognozija, kad šiandien e, galima 2050 metais 320 milijonų tonų pagaminama dabar, o 50-aisiais tikimės pagaminti daugiau nei 600 milijonų tonų. Ir turint omenyje, kad daugiau nei 50 procentų viso pasaulio grūdinių kultūrų yra panaudojama pašarams gaminti ir daugiau nei 90 procentų sojos derliaus panaudojama pašarams pagaminti, tai tą reklaminę kampaniją pradėti tam, kad paskatintume e, jautienos gamybos apimtis. Tai yra tiesiog baisu Galiu Jums patarti tik vieną dalyką. Manau, kad geriausias, dar vieną sekundę, ponė Lavija, geriausia, ką dabar galėtume padaryti šiuo metu ir e, siekiant padaryti poveikį komisijai, turėtume suspenduoti poną Hoganą ir e, paskirti daug ambicingesnį Žemės ūkio komisijos narį. Tai labiausiai padėtų tiek kovoti su klimato kaita, tiek ir su badavimo pasaulyje. Ačiū, ponė Torės Martynės dabar. Yes. Dėkui. Džiaugiuosi, kad e, pagaliau apsisprendėme šnekėti apie būtinus pokyčius maisto gamybos sistemoje pasaulyje. Apie tai nebuvo kalbėta, svarstant Paryžiaus susitarimą. Aš labai tikiuosi, kad ši diskusija darys didesnį poveikį kitai konferencijai Maroke. E, Europos Sąjungoje Daug dėmesio teikiame tvariam ūkininkavimui, tvariems e, maisto gamybos e, metodams, bet ir FAO ir kitos organizacijos kelia ir probleminius klausimus, tokius kaip gen, genetiškai modifikuotų uh, produktų problemą. Labai svarbu, kad e, per e, antrasias duris neatsirastų tokie sustarimai kaip e, prekybos sutartis su Kanada ir jungtinėmis valstybėmis. Dėkoju. Dabar pasisakė visi, kas norėjo Europos parlamento nariai, suteiksiu galimybę sureaguoti FAO atstovams. Pone Agostinė, dėkoju gerbėjai parlamento nariai, ačiū už galimybę padiskutuoti šiais svarbiais klausimais. Daugelio iš jūsų pasisakymai akcentuoja tiek uh, kaip svarbu spręsti tuos klausimus ir kokios yra tam galimybės. Daugelis iš jūs paminėjo, kad tai yra pasiekta ir tam tikros pažangos ir kad mes turime, turėtume e, jaustis drąsesni dėl to. E, reikia taip pat, aišku, ir toliau padėti atskiroms šalims. E, tikrai priimsime domen jūsų pasisakymus, bandysime atspindėti tas mintis mūsų rengiamuose strategijose. Aišku, e, mūsų veiksmai susitelks ties parama valstybėms narėms, valstybėms, įgyvendant jų nacionalinius planus ir strategijas. Labai svarbu, kad e, darydami pasirinkimus šiandieną mes remtumės žiniomis ir informacija, faktais apie įvairius įmanomus požiūrius ir metodus, kurie tiktų vienose ar kitose aplinkybėse. Ir toliau tikiuosi gero bendradarbiavimo su ES, ES komisija, dorojantis su šiais iššūkiais. Dėkoju, mūsų posėdį užbaigsime suteikdami žodį Žemės ūkio komiteto pirmininkui ponui Sikierskijui. Dėkoju, labai svarbu, kad galime drauge su FAO atstovais svarstyti šiuos klausimus. Tema labai svarbi. Gerai, kad e, čia parlamente, kur Deve, Agri ir e, aplinkos komitetams tos temos yra tokios svarbios, mes apie tai kalbame. E, e, kalbėti apie maistą dėrėtų ne vien tik tai pasaulinės maisto dienos proga. Visa tai yra ilgalaikė diskusija ir analizė. Nes jau buvo sakyta, 800 milijonų žmonių kenčia nuo bado. Na, o kalbant apie maistą, kas, kas yra maistas? Tie, kurie patys badavo, geriausiai jums galėtų paaiškinti, kas yra maistas. E, tai galėtų pasakyti žmonės, kurie gyveno Europoje po karo. E, taigi, e, jeigu 800 milijonų žmonių neprivalgo pasaulyje dabar reiškia taip pat, kad net ir, taip sakant, turtingoje Europoje apie 80 milijonų žmonių turi problemų dėl maisto stokos. Bendroji žemės ūkio politika keičiasi, evoliucionuoja, E, į politiką, kuri būtų palankesnė mūsų gamtai. Būtent todėl kalbame šiandieną ir apie klimato kaitą. Tai e, svarbi tema taip pat ir e, žiūrinti žemės ūkio požiūrio taško. Taip, e, žemės ūkis e, prisideda prie e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų generavimo, bet taip pat ir nemažai jų absorbuoja. E, žemės ūkis atneša ne vien tik tai maistą, bet ir kitokį gėrį visuomeniai. Buvo kalbama apie vadinamąjį žalinimą. Kitaip sakant, kalbama apie tai, kaip žemės ūkis įtakoja aplinką, gamtą. Miškai, miškininkystė vaidina labai svarbu vaidmenį, švelninant klimato kaitos poveikį e, gruntinių vandenų situaciją, ateityje apibriež civilizacijų plėtrą, e, padės spręsti energetikos problemas. Na ir kaimo vietovės taip pat yra labai svarbios. Čia greta dar yra ir atsinaujinančių energetikos šaltinių klausimas. E, reikia prisiminti, kad ir transportas e, vystosi, e, mes perdirbame nemažai maisto produktų, egzistuoja globali maisto rinka, kuri smarkiai priklauso nuo išorės veiksnių priklauso ir nuo dvišalių susitikimų. Jau baigiu, ponė pirmininkė. Taigi ne vien prekyba, ne vien e, keitimasis e, prekiamis yra svarbus dalykas. Turime analizuoti šias problemas giliau, išsameu. E, nebūtinai reikia norėti kažką laimėti. Tiesiog e, norime tam tikrų pranašumų, bet mūsų veiksmai turi remtis partnerystėmis, situacijomis, kur, kuriuose išloštų abi pusės. Taigi turime būtent šią kryptimį eiti, kai kalbame apie žemės ūkį ir maisto gamybą. Maistas ateityje bus gaminamas labiau tausojant aplinką, nepaisant dabartinių problemų ir iššūkių, kurie šiandien čia buvo paminėti, jau galime didžiuotis e, nemažu skaičiumi pasiekimų, sėkmių, neužmirškime jų. Aš manau, kad ES indėlis e, į bendrąją žemės ūkio politiką yra labai svarbus, bet jis gali būti dar didesnis. Ir tai turėtų būti mūsų iššūkių ateičiai. Ačiū ponė Sekerski, noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo bendrame trijų komitetų keitimėsi nuomonėmis su FAO atstovais. Čia baigiame mūsų susitikimą. E, tie, kas nori palikti salę, gali tai padaryti. Už dviejų minučių pradėsime mūsų Envi komiteto posėdį, toliau susitikimas su komisijos nare Bults.